vakarykščio posėdžio protokolą. Aš gavau tarybos poziciją, svar, pirmojo svarstymo poziciją ir taip pat informaciją apie tarybų, komisijos poziciją ir argumentus. Dokumento pavadinimas bus įrašytas į šiandienos posėdžio protokolą. Dabar turime trijų mėnesių laikotarpį. Laiko, tas terminas prasidės rytoj. Dabar vyks diskusijos apie žmogaus teisų pažeidimų klausimus. Aptarsime šiandieną tris klausimus.